o e, pasiūlymą e, reikėtų skubiai patvirtinti ir mes turėtumėm numatyti, e, kad jis bus patvirtintas, komisijos patvir, pasiūlymas patvirtintas bus, kai galima greičiau. Pirmininkas, balsuosime rytoj vidurdienį. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo, prie ponios Kisthaut Rovol pranešimo aukštos kokybės galvijonos autonominė importo tarifų kvota. Keturios minutės pranešėjai. Labai ačiū, ponė pirmininkė, garbus komisijos nariai, kolegės ir kolegos. Prekybos ginčas, trunkantis 14 metų, rytoj per balsavimą bus pagaliau baigtas. E, šis ginčas susijęs su 99 metų PPO ginčių sprendimo sistema, pagal kurią Europos e, Sąjungos importuojantiems produktams buvo taikomos e, sankcijos importuojant į JAV ir Kanadą. Tačiau aš nenoriu kalbėti apie praeitį, norėčiau šiandien pasidžiaugti, kad mums pasisekė šį ginčą pabaigti. Pirmininkaujanti Danija tarybos vardu, nefor, vardu neformaliame trialogė šiam pranešimui jau pritarė. E, panašu, kad nebus jokių kliūčių ir dėl šio pranešimo rytoj galėsime balsuoti ir šį ginčą pagaliau baigsime. Aš tikiuosi jūsų visų paramos. Taip, E, tai yra kompromisas, tačiau mano supratimu šis kompromisas yra e, puikios pusiausvyros. Jo labiau, kad pagaliau į ES žemės ūkį ateis tikrumas reikalingas planavimui. Nekalbant vien apie, praneš, apie, vien, vien apie pranešimą, mes siunčiame ir labai svarbų signalą transatlantiniams santykiams. Uh, Turime pagaliau įveikti kai kurius nuomonių skirtumus. Turime e, susitarti dėl tarptautinių standartų. Neturėkime jokių iliuzijų. Tik JAV ir ES galės atremti ateities iššūkius modernizėjančiame pasaulyje. Rusai, pavyzdžiui, jau dabar įsteigė aukšto lygio darbo grupę dėl tam tikrų maisto produktų. Mes privalome bendradarbiauti, siekdami užtikrinti augimą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, tai yra žvilgsnis į ateitį. Nuo to laiko, kai Nuo to laiko, kai buvo diagnozuota kempinligė, e, kempinligės atvejais, ES produktams buvo nustatytos sankcijos. Dabar jau keletą metų nebuvo fiksuota kempinligės atvejų, tačiau JAV vis dar nepanaikino sankcijų e, e, mūsų importui. Ponios ir ponai, tokia situacija yra visiškai neleistina. Aš e, kreipiausi į suinteresuotasias šalis, e, išsiunčiau laiškus e, žemės ūkio ministrams, taip pat paprašiau kuo greičiau panaikinti importo draudimą Europos Sąjungai. Galiu pasidalinti labai džiugę žinę, kuri mane labai džiugina. Kovo 9 dieną E, Žemės ūkio ministerija Vašingtone įtraukė šį klausimą į e, privalomai svarstomų klausimų posėdį. Tai yra pirmas žingsnis, kuriuo e, bus siekiama panaikinti ES produktų importo draudimą. Aš noriu paprašyti, kad mes šią procedūrą baigtume kaip galima greičiau, negreudami tos draugiškos atmosferos, kuri dabar susidarė. Iš viso širdies noriu padėkoti komisijai, taip pat pirmininkaujančiai valstybei už puikų bendradarbiavimą. Ir ponia pirmininkė, taip, žinau, 30 sekundžių. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti Žemės ūkio komitetui. Dėkoju kolegiams ir kolegoms. Aš suprantu, kad kolegoms iš šio komiteto nebuvo lengva, tačiau jie labai glaudžiai bendradarbiavo. Ačiū. Komisijos nariu Čelo žodis. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau ypatingai nuoširdžiai padėkoti pranešėjai, poniai Kisut Rovol. Visi, visiems tarptautinės priekybos komiteto nariams taip pat ačiū už jų darbą ir, ir, ir e, viską, ką jie padarė, kad jau pirmo svarstymo metu būtų pasiektas sutarimas. Siūlymas padidinti um, autonominės importo tarifų kvotas um, aukštos kokybės jautinai buvo pasirašytas 2009 metais ir 2011 metais su Kanada. Tas memorandumas, tas supratimo memorandumas e, sudaro puikias progas abiems pusėms plėtoti rinką abipus Atlanto. Tai bus tas žingsnis, kuris padės išspręsti ginčą trunkantį gerą dešimtmetį. Junktinės valstijos atsisakė sankcijų e, kai kuriems ES produktams, tuo tarpu ES numatė E, reikšmingą dalį, papildomą dalį e, kvotų aukštos kokybos jautinai Europos sako įvežti. Aš džiaugiuosi tuo, kad sutarimas remiamas. Memorandumo antroji dalis turi būti įgyvenita 12 metų rūpiučio pirmą dieną. Tikiuosi, kad visa tai padės galutinai išspręsti ginčą dėl e, jautinos PPU. Suprantu, kad jautienos eksportas į uh, e, Junktinės valstijas dar yra blokuojamas dėl kempindygės problemos, kurią minėjo pranešėja. Ir visa tai uh, atitinka epizodijų taisyklės, ten yra numatyta, kad uh, turi būti leidžiama eksportuoti ir importuoti mėsą tarp atskirų šalių, kurios, yra, kurios patenka tą pačią rizikos kategoriją. Tuo tarpu Junktinės valstijos ir ES būtent ir patenka į vienodos rizikos kategoriją, kur rizika yra kontroliu, kontroliuojama. Mes esame diskutavę šią temą su kolegomis ir neseniai sustikau su pono Vilsako padėjėjų Nürnberge Ir ten mes kalbėjome apie abipusį sutarimą dėl ekologinių kultūrų. Taip pat kreipėmės į kolegas amerikiečius, prašydami, kad būtų galima kuo greičiau surasti sprendimą dėl kempinlygės klausimo. Kai buvo pasakyta, šiandien tenka konstatuoti, kad standartai visi šią temą jau buvo paskelbti, tą padarė federalinis registras kovo 9 dieną. Tai yra ta publikacija, kurios dėka bus galima pradėti konsultaciją su interesuotomis pusėmis. E, tuo būdu bus galima išsiaiškinti tą klausimą, kuris jau turi būti išsiaiškintas pagal tarptautinės taisyklės. Tikiuosi, kad šią temą irgi galėsime kuo greičiau išnagrinėti, šį klausimą išspręsti ir galėsime padaryti viską, kad jautienos, galvijienos gamintojai abiejose Atlanto pusėse galėtų sulaukti teigiamų rezultatų, pasinaudodami rinką, kaip jūs jau abiejose Atlanto pusėse. Ačiū INTA komitetui, ačiū Žemės ūkio komitetui, ačiū visam Europos parlamentui už tai, kad taip konstruktyviai ir greitai parėmė šį reglamento projektą. Pirmininkas dėkoju, ponė komisarė. Dabar žodis ponui George Jan, Lyon. Uh, Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Kaip mano kolegė pranešėja pabrėžė, 14 metų vyko tas ginčas tarp JAV ir ES dėl hormonais šertos galvijų mėsos. Pasaulio prekybos organizacija leido uždrausti importą JAV. Keti Ashton 2009 metais pradėjo dėrybas dėl šio klausimo. Turime pripažinti, kad iš šios situacijos dabar naudos turės abi šalys, todėl kad JAV ir toliau E, galės taikyti draudimą e, tam tikriems produktams. 45 tūkstančiai tonų mėsos bus importuojami e, ir tai yra svarbus žingsnis į priekį. Jau dabar galime pasidžiaugti kai kuriais naujais aspektais. Komisijos narys kalbėjo apie naujus standartus e, importui, kai nustatomi kempinlygės atvejai. E, šios naujos taisyklės turėtų būti įgyvendinamos kaip galima greičiau, o tai stiprintų pasitikėjimą tiek ES, tiek JAV abipusėse prekybos santykiuose. Ir tai duos naudos tiek JAV, tiek ES. Ačiū, ponia Lan. Dabar frakcijų vardu. Pirmiausia, ponia Köstinger, dvi minutės EPP frakcijos vardu. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ypatingai noriu padėkoti kolegijai ir pranešėjai Godelyv Kvistot Rovol Balsavimo rezultatai mūsų komitete rodo, kad vis dėlto jai pavyko pasiekti puikų kompromisą. E, šis ginčas dabar bus e, panaikintas. ES galės importuoti hormonais nešertą galvijų aukštos kokybės mėsą, o prieš tai buvo e, patiriami dideli nuostoliai ir abi pusės e, patyrė šios nuostolius dėl sankcijų, todėl kad sankcijos buvo taikomos ne tik konkrečiai mėsai, tačiau ištisai produktų paletiai. Nuo to kentėjo ir ES importuotojai. Žemės ūkio komitetas savo nuomonėje aiškiai pasisakė um, už balsavimą už šį pranešimą. Europos piliečiai nori um, aukštos kokybės mėsos ir um, iš šios situacijos naudos turės visos pusės. JAV draudimas yra visiškai nepripa nepripažįstamas, netoleruotinas. Mes turime veikti, turime kuo greičiau panaikinti tą ginčą ir imtis ir kitų užduočių. ES laukia nauji iššūkiai mokslinių tyrimų ir augimo srityje. E, prekybos ginčiai tikrai neduoda naudos, o iš e, to naudos gauna trečiosios šalis. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju, poniai Kostinger. Socialdemokratų frakcijos kalbų kalbės ponas De Castro minutė. Ačiū. Pone komisarė, brangus kolegos, Mes dabar kalbame apie autonominių importų tarifų kvotas, jų e, padidinimą e, ir apie gerą bendradarbiavimą tarp ES bei Amerikos. E, Amerika dabar galės suprasti mūsų instituciją geriau, Europos parlamentą galės suprasti geriau, mes su kongreso nariu uh, Visą tai galėjome konstatuoti, kai kalbėjome, kai, kai buvo pokalbis e, Žemės ūkio komitete. Taip pat buvo kalbama apie sankcijas taikomas Amerikos, e, buvo e, kalbama apie draudimą importuoti galvijonos hormonais gal vieną, kada gyvūnai buvo šeriami hormonais. Ir aišku, viskas labai pagerins mūsų santykius ir bendradarbiavimą PPO. Ačiū pranešėjai, taip pat ačiū mūsų pranešėjai ponui Lajan. Ačiū ponui De Castro, sako pirmininkas. Dabar nuo liberalų frakcijos viena minutė ir pusė skiriama poniai Šakė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad dabar atėjo laikas rimtam apmąstymui. Žinome, kad BRIC šalių e, ekonominė gale auga. PPO taisyklės yra taikomos. Ilgai trunkantis konfliktas kaip šis, jis truko apie 15 metų, padarė didžiulę žalą abipusiams santykiams. Šis pranešimas turi būti pas, panaudotas tam, kad būtų galima pagerinti ES ir Junktinių valstybių priekybos santykius. Juolab, kad mūsų JAV partneriai parodė gerą valią ir jau atsisakė kai kurių sankcijų. ES ir JAV pasinaudos, e, turės naudos e, ir viena, ir kita dėl sankcijų panaikinimo. Svarbu, kad transatlantinė rinka būtų, būtų plėtojama toliau, kad būtų didinamas užimtumas, kūrimas naujos darbo vietos. E, nauj, aukščiausių lygių susikime tarp jau ir ES šis klausimas turbūt ir toliau keliamas. Svarbu, kad būtų kūrimas abipusis pasitikėjimas, kad būtų veikiama pa, e, papildant vienas kitą ir abipusiškumo principų vadovaujantis. Ir parlamentas, ir komisija, ir išorės veiksmų tarnyba turi padaryti viską, kad būtų galima užkirsti kelią protekcionistinėms priemonėms, kurios būtų neproporcingos. Norėčiau paminėti e, prezidentą Sarkozy, kuris minėjo, kad yra būtina plėtoti geresnius santykius su jungtinėmis valstybėmis. valstybėmis. Ir turime e, užtikrinti, kad bus laikomas įstažininkų konkurencijos sąlygų, kuri turėtų pagerinti abipusius santykius. Turėtume laikytis atvirumo ir bendradarbiavimo dvasios. Ačiū. Dėkoju. Dabar neprisijungusių narių vardu pusantros minutės kalbės ponė Dots. Um, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Mano rinkiminė apygarda turi į eksportą orientuotą žemės ūkio e, sektorių. 70 procentų savo pagaminamos produkcijos mes eksportuojame. Ir ypač daug didelę eksporto dalį sudaro galvijeno sektorius. Mano vyriausybė e, visada ieškos naujų rinkų e, galvienos produktams eksportuoti. Manau, kad e, mes žengėme teisingą žingsnį pirmin, siekdami e, atgaivinti JAV ir ES prekybos santykius. Taip pat aš manau, kad geros kokybės mėsa gaminama ES žemdirbių turėtų būti tinkamai vertinama. Aš tikiuosi, kad greitų laikų bus patvirtinti nauji stand, kempinlingės standartai JAV. Taip pat tikiuosi, kad šios geros tendencijos padės atverti naujas rinkas ES išaugintiems produktams ir ypač galvijienai. Aš e, nenoriu baigti savo pranešimo įspėjimu, tačiau naujame bendrosios žemės ūkio politikos teisės aktų pasiūlyme e, yra tam tikrų trūkumų e, Čia e, neteisingai nepalank, nepalankios sąlygos yra sudaromos smulkiems e, žemės ūkio žemdirbiams auginantiems e, galvijeną. Ačiū. Dabar, dabar ponia Lebrun, dvi minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ponia komisarė, šis sustarimas yra ypatingai svarbus. Šiandien Regis bus priimtas gautinis sprendimas dėl to. Bus peržiūrėtas reglamentas, kurio dėka bus galima padidinti autonominio importo tarifų kvotą aukštos kokybės galvijienos nešertos hormonais importui ES. Čia mes išspręsime komercinį ginčą, kuris tarp Junktinių valstijų, Kanados ir ES yra senas ginčas. E, prieš mane kalbėjo kolegos, dėkoju pranešėjui ir ypač poniai kolegijai Kistautrovol iš tikrųjų darbas buvo atliktas didžiulis. Tiesiog turime paraginti, kad būtų konkrečiau įgyvendinta sustarimo antroji fazė. Tai yra didžiulė pergalė, kurios pasiekė ES diplomatai. Mes turime uh, pasakyti, kad buvo pasiekta reikšminga pergalė, kadangi hormonais šerta galvijena, galvijenai buvo užkristas kelias į ES rinką. Mes buvome uh, raginami pakeisti savo požiūrį, tačiau mūsų įsitikinimai liko tvirti ir tokios galvijienos mes į ES neįsileidžiame. Rinkos apribojimai ES produktų importui e, Junktinės valstijas ir Kanada buvo didžiuliai. Atsiminkime, muito mokesčiai galėjo siekti 300 procentų atskirais atvejais ir paprasčiausiai nekonkurencingi ES produktai tapdavo. Ir tiek rokforo sūriui, tiek uh, E, laiškiniams česnakams galėjo siekti tie mūtų mokesčiai didžiuliai. Dabartinis sustarimas bus tiesiog deguonės gurkšnis daugeliu gamintojų žemės ūkio produkcijos. E, aštuoni mėnesiai toks yra nu, numatytas laikotarpis susitarime, kuris apie pirmąją fazę, dabar atėjo laikas žengti toliau. Buvo, vyko diskusijos, kurios buvo tikrai naudingos. Uh, Pamatėme, kad galime dirbti kartu su savo partneriais, dirbti e, atlikdami pedagoginį darbą, būdami reiklus ir diplomatiški. Buvo remiamasi abipusiškumo principu, tai buvo ypač svarbu, nes abipusiškumas nereiškia, kad mes atsisakome atvirumo priešingai. Abipusiškumas rodo, kad laimės e, išsprendus problemą abi dvi pusės. Tai reiškia, kad gerbiamos abipusės ir kad pasiekiama bendros sėkmės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū ponė Liupin. Dabar kalbės ponė Andrės. Dvi minutės. Ačiū. Pirmą kartą taikant Lisabonos sutartį parlamentas dalyvauja svarstant tokį klausimą kartu su taryba lygiomis teisėmis. E, tvirtinant reglamento pakeitimus, su, kurie yra tam tikras kompromisas, labai gerai suplanuotas kompromisas. Jau daugelį metų trunka konfliktas ir mes e, tą konfliktą dabar galime nutraukti. ES ketino nutraukti e, galvienos e, su, su hormonais importą ir buvo labai aukšti E, muitai taikomi šokoladui, keptai duonai, e, rokforo sūriui. Taigi naujiena gera naujiena ES vartotojams. ES ir toliau draudžia galvijienos hormonų prisotintą mėsą. ES taiko kvotas taip pat ir aukštos kokybės galienai. Septyni milijonai Ispanijos atveju e, būdavo taikomi muitų mokesčių, buvo surinkimai muitų mokesčių, dabar e, sumažėjo eksportas iš ES, tad ES komisiją galime tik pasveikinti. Mes žinome, kad buvo taikomos e, karuselinės sankcijos, bet džiaugiamės dėl kompromiso, kuris, kuriam pavyks apsaugoti Europos vartotoją ir sunormalizuoti santykius su JAV bei Kanada. Tokio tipo dėrybos yra geras pavyzdys sprendžiant panašias problemas, tad mes turime ieškoti sprendimų e, ir labai ačiū visiems. Ačiū poniai Andres, ponia Maginės, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai ir kolegoms rengusiems šį pranešimą. E, mūsų nuotaika ir humoras yra visai neblogi šį vakarą, todėl, kad e, užbaigėme ginčą trukusį 15 metų. Tikrai džiugu, kad pagaliau atėjome prie to pasikeitimo taško. E, teigiamai vertinu komisijos pasiūlymą, kuris buvo pateiktas penktadienį. Galime tikėtis gerų rezultatų ir tikimės, kad JAF rinkos ES galvienai bus atvertos. Tiesa, e, dar yra tam tikrų aspektų, kuriuos turėtume vertinti atsargiai, e, kalbant apie konkrečias detalės. Aš suprantu, e, kad Nelabai tenkinančios yra kai kurios nuostatos e, dėl gydimo tam tikrais medikamentais. Ir čia reikėtų didesnio teisinio aiškumo. Kita vertus, ne būtinai pavyks tinkamai stebėti, kaip vyksta ES eksportas, galvienos eksportas į ES. Taip mes daug ką pasiekėme ir turime siekti, kad iš šios situacijos naudos gautų abi pusės. Ir paskutinė pastaba susijusi su praktinėmis nuostatomis ir reglamentais. Dažnai uh, E, praktikoje reglamentai yra labai konkretus ir turiu pasakyti, kad dabar taikomi teisės aktai yra pernelyg nepraktiški. Gal komisijos narys galėtų sureaguoti į šį klausimą. O e, gyvos mėsos eksportai dėl tam tikrų virusų neturėtų būti leidžiami. Dabar ponia Vasesku kalbės spontaniškų pasisakymų procedūra. Dėkoju, ponė pirmininkė. Valgyti per nelik daug raudonos mėsos nėra geras dalykas sveikatai. Pagal nesenus mokslo tyrimus tai gali paskatinti širdies kraujagyslių lygų ir vėžio plitimą. Tačiau, nepaisant to, džiaugiuosi kompromisą, dėl kurio pavyko susitarti. PPO arbitražo E, metu buvo kilęs ginčas ir dabar galėsime išspręsti šį ginčą dėl hormono išėtos galvijienos. ES gali džiaugtis tuo, kad buvo numatytos fitosanitarinės tinkamos taisyklės galvijienai. E, dėl to buvo ginčiamas 13-14 pastarųjų metų. Dabar bus galima importuoti, eksportuoti Junktinės valstijas ir Kanadą kai kuriuos produktus, net ir Rumunijos produktai, kai kurie buvo patekę į sąrašą produktų, kuriems buvo taikomi didesni muito mokesčiai, tai pirmiausia slyvų, uogienė ir, ir, ir taip toliau ir panašiai. Kaip galėsime įgyvendinti e, dabar produktų žymėjimo reikalavimus? Tai yra svarbiausias klausimas. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės panas Latfrid minutė. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Yra tokia patarlė, e, kas ilgai trunka, e, tas yra gėris. Ne visada ši patarlė pasiteisina, nes e, kai kurie dalykai ilgai trunkantis nebūtinai yra geri. 13-15 metų tikrai yra ilgas laikotarpis, kai vyko dideli ginčiai ir konfliktai tarp ES ir JAV dėl abiejų pusių eksporto. Manau, kad pasiektas sprendimas yra geras. Mums dabar daug paprasčiau eksportuoti kai kurios produktus į JAV, anksčiau tai buvo sunku padaryti, o mes mainais už tai gauname aukštos kokybės galvijieną. Nežinau, kiek protinga yra įsivežti iš JAV aukštos kokybės galvijieną, tačiau kaip ten bebūtų, čia yra dėrybos ir nuolaidos yra būtinos iš abiejų pusių. Manau, kad pats rezultatas tikrai yra geras geras. Kolegė Maginės yra teisi, reikės stengtis labai e, akilai stebėti, kaip vyksta importas, o e, šiaip pasiūlymas yra geras. Ačiū, žodis komisijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Apibendrindamas galėčiau pasakyti tik tai, kad džiaugiuosi tuo, jog buvo pasiektas toks sutarimas. Kai kas iš jūsų minėjo kad galime džiaugtis tuo, kad abi dvi pusės turės naudos, tačiau reikia, kad Junktinės valstijos užbaigtų spręsti klausimą susijusį su kempinlyge. Kovo 9 dieną įvykęs dalykas yra puikus žingsnis pirmin, teisinga linkme. Pone Maginės kalbėjo apie e, galvienos apdorojimą pieno rūkštimi. Europos komisija nekarta kalbėjo apie tai. Kiekvieną kartą, kai buvo susitinkama su partneriais iš JAV, buvo keliamas šis klausimas, nes pieno rūkščių klausimas turi būti išspręstas moksliškai. Tai neturi būti tiesiog šiaip darybų elementas koks nors. Lygiai taip pat iš mūsų yra reikalaujama, kad moksliškai būtų išspręstas kempintlygės klausimas. Taigi turime e, leisti mokslininkus atlikti savo darbą ir neturime leisti, kad tokios priemonės būtų panaudojamos kaip netarifiniai barjerai. Europos komisija pasirinko būtent mokslinio būdų ir spręsti šį klausimą. EFSA atliko mokslo tyrimus dėl skerdienos apdorojimo e, pieno rūkštimi ir Europos komisija parengs savo poziciją remdamasi mokslo tyrimų rezultatais ir aš tikiuosi, kad šis klausimas nesutrukdys užbaigti įgyvendinti sprendimo e, klausimo dėl kempinlygės. Kai dėl kvotų, kai kas gali pamanyti, kad kvotų sistema nėra pati geriausia, tačiau kol kas tobulos sistemos neturim. Dabar sulaukia skundų iš įvairių importuotojų, galvosime, kaip pagerinti tą sistemą, kad nebūtų labiau prognozuojama ir skaidresnė. Tačiau kol kas dėja mus riboja pasirinkti metodai, kuriuos mes žinome. Poniai Basesku norėčiau pasakyti štai ką dėl geografinių kilmės nuorodų. Su jungtinėmis valstijomis dar tebesiderame, kad galėtume taikyti abipusi e, kilmės nuorodų pripažinimą, lygiai taip pat ir vynui, nes čia irgi egzistuoja tam tikri specifiniai susitarimai. Tikimės, kad e, PPO mums pavyks susitarti dėl abipusių geografinių nuorodų sistemos pripažinimo tokios didelės šalis, pavyzdžiui, kaip Kinija ir kai kurios kitos šalis, dvišaliuose sustarimuose kiekvieną kartą kelia e, geografinių nuorodų pripažinimo klausimą. Tikimės, kad su jungtinėmis valstybėmis taip pat šio klausimu rasime sutarimą. Tačiau geras ženklas yra tai, kad neseniai mums pavyko susitarti dėl abipusio pripažinimo sertifikavimo sistemos E, taikomos ekologiškiams produktams. Dabar į Amerikos rinką gali būti eksportuojami ES e, produktai, kurie yra pripažįstami ekologiškais ES. Taigi visą tai rodo, kad dėrybos ir diplomatija taikoma žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimo srityje puikiai veikia. Dar kartą ačiū pranešėjai, poniai Kistot Rovol, ačiū Europos parlamentui už tai, kad parodė, kad bendro sprendimo prieimimos procedūra suteikia daugiau legitimumo ES lygių priimamiems sprendimams, tai taip pat padeda ir veikti labai efektyviai. Dėkuoju, pirmininkas. Ačiū, ponė komisarė. Dabar žodis ponė Kisot Rovol, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų pas, paskutinė pastaba buvo pati geriausia. Iš tikrųjų, bendro sprendimų prieimimo procedūra kurią taikome nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo, puikiai pasiteisino šiuo atveju. O dabar tęsiu vokiečių kalbą. Iš tikrųjų, šis pranešimas nėra tik pranešimas apie aukštos kokybės galvijaną. Tai yra ir signalas, kai kai kurie e, ryšiai, kurie buvo pablogėję tarp JAF ir ES, kurie nepasižymėjo optimizmu, dabar ėmė ir pagerėjo. Taigi, tai yra teigiamas ženklas. Antra, tai yra žvilgsnis į ateitį. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad ar daug ką turime nuveikti. Ir aš visiškai pritariu uh, prieš tai kalbėjusiai maginės reikės atidžiai panagrinėti ir detalės. Tačiau e, šis pranešimas yra žingsnis geresnių JAV ir ES santykių link. Ir paskutinė mano pastaba susijusi su daugiametė mano patirtimi parlamente. E, džiaugiuosi, kad Žemės ūkio komitetas ir prekybos komitetas e, pasiekė vieningą nuomonę. Tegul tai nėra naujiena, tačiau tai atsitinka nedažnai. Dar kartą ačiū visiems. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Kisnaturoval. Balsuosime rytoj. Dabar pereikime prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Tai taip pat ponios Kirchhoff Turvol